pranešimus. Vakar per vakarykštę sesiją pono Šulcas e, priminė apie nano, kuris e, žuvo nelaimingo kelių atsitikimo metu. E, kitas pranešimas Švedijos e, atitinkamos institucijos e, nurodė, kad Jakobas Dalundė keičia Peterį Eriksoną nuo Liepos 7 2016 metų. Taigi sveikinu naująjį kolegą, kuris taps pilna teisų parlamento E, narių. Dabar pereikime prie balsavimų.